There's still no translation, is that true? Now it works? Now it works. Yeah. Oui, oui, oui, oui. Yeah, now, now ist, äh, geht, die, geht die Übersetzung jetzt wieder? Okay. Also, der Kollege Geier sagte, dass er mich. Kolega Geiris man pranešė, kad ir be vertimo mane būtų puikiai supratęs. O to priežastis yra ta, kad aš uh, stengiausi nekalbėti tokiu aiškiu švabišku akcentu. Taigi, kolegos, noriu pranešti, kad slapto balsavimo biudžeto kontrolės komitete Bulgarijos vyriausybės siūlymui e, teikti audito rūmų narės Iljanovos kandidatūrai buvo pritarta 17 balsavus už, dviem prieš, penkiems susilaikius. Norėčiau naudodamasis progą pasveikinti kolegę Ivaną. Jai sėkmės tolesniuose darbuose. Galime pradėti svarstyti tokiu būdu kitą darbo tvarkės punktą, tai yra Europos komisijos, Europos komisijos darbo programa. Ir norėčiau dar kartą pasveikinti mūsų komitete komisijos narį Šemetą. Mes glaudžiai bendradarbiaujame įvairiose sritise. Džiaugiamės, kad šiandien atvykote į mūsų komitetą ir esate pasirengęs atsakyti į mūsų klausimus. Mums, kaip ir kitiems komitetams, labai svarbu, kuo greičiau gauti informaciją apie komisijos darbų programą, tam, kad mes tiesiogiai išrinkti Europos parlamento nariai galėtume pareikšti savo vertinimus pateikti galimai svarbius pasiūlymus dėl komisijos veiklos programos. Anksčiau vyko e, atitinkamos diskusijos Europos parlamento plenarnėje sesijoje. Iš šių diskusijų supratote, kad mums kai kurie dalykai ypatingai svarbus. Pavyzdžiui, manome, kad negalima skirti viešųjų lėšų, už kurių panaudojimą nėra atsiskaitoma. Todėl tikimės, kad komisija mums padės siekti pažangos dėl tarybos biudžeto vykdymo patvirtinimo ir dėl valstybių narių metinių ataskaitų teikimo ir jų viešinimo jau šešis metus laukiame atitinkamų permainų signalo. Dabar komisijos narys šiandien turėtų, arba tikimės, kad jūs paskelbsite, kad e, valstybė narių metinės ES biudžeto lėšų panaudojimo ataskaitos bus teikiamos. Jūs e, tam dėjote labai daug pastangų, norėtume naudodamėsi progą Jums už tai padėkoti, kad e, pakankamai reikliai ir griežtai e, reikalavote, kad šis parlamento pasiūlymas būtų įgyvendintas. Nenorėčiau užbėgti už akių diskusijoms, tačiau mums rūpi kai kurie klausimai. Manau, jog siekdami apsaugoti ES finansinius interesus turime veikti iš vien ir svarstant e, biudžeto sandarą mums labai svarbus bendro valdymo klausimas, vadinamas shared management, 80 procentų ES lėšų yra paskirstoma bendrai su uh, valstybėmis narėmis ir uh, trilogo darybose uh, šis klausimas yra vienas svarbiausių Mūsų komitete jis taip pat yra labai dažnai įtraukiamas į darbo atvarkę, taigi norėtume išgirsti komisijos vertinimą, gauti informacijos apie būsimus jūsų veiksmus, siekiant pažangos šioje svarbioje srityje. Dar kartą sveikiname komisijos narį šiuo metu ir suteikiame jums žodį. Uh, uh, Ačiū už šias žanginės pastabas. Prieš pradėdamas savo pasisakymą. Norėčiau įrodyti, kad pažadų laikausi. Ir šiandien atsinešiau metinių ataskaitų paketą iš tų valstybių narių. Informacija, tai yra informacija, kuri iki šiol nebuvo suteikta komitetui Taip pat e, yra generalinio direktorato vadovo e, laiškas, raštas, kur paaiškinta, kaip šios susijusios taisyklės yra taikomos. Pone pirmininkė, gerbiami nariai, norėčiau visų pirma padėkoti Jums už kvietimą man. Ir manau, kad šis keitimasis nuomonėmis yra uh, viena esminių dialogo tarp mūsų institucijų dalių. Tai yra komisijos ateities darbų programos svarstymas. Džiaugiuosi galimybę džiaugsiuos galimybę aptarti visus e, jūsų komitetui rūpimus klausimus. Mūsų abi institucijos siekia to paties tikslo - užtikrinti bendrijos finansinių interesų apsaugą, ES lėšų tinkamą valdymą ir užtikrinti, kad egzistuotų mechanizmai užtikrinantis sąjungos e, tikslų įgyvendinimą ir kad e, lėšos būtų panaudojamos ten, kurios yra reikalingos. Tai ne tik gero tinkamo valdymo principai, turime nepamiršti ir veiksmingumo, sažiningumo ir teisingumo principų. Komisijos 2012 programa patvirtinta praėjusiu metu lakryčio mėnesį. Joje komisija reagavo į būtiniausius poreikius, kuriuos iškėlė krizė. Šiandien pastebime, kad ekonominė padėtis išlieka trapi ir skirtinga, ne vienoda valstybėse narėse. ES išgyvena tolesnį nedidelį nuosmukį ir todėl būtina išlaikyti testinį dėmesį e, tvarumui ir augimo siekiui, kaip ir nurodyta komisijos kelio gairių žemėlapyje patvirtintame 2011 lapkričio mėnesį. Šumano dieną komisija paragino visas suinteresuotas grupės ES daryti viską, kad užtikrintume paspartintą 2010 e, ES strategijos įgyvendinimą. E, Europos semestro kontekste komisija patikė konkrečias rekomendacijas valstybėms narėms dėl e, reformų poreikių, tai dėl būtinybės kurti darbo vietas, didinti konkurencingumą ir atverti paslaugų sektorių bei įvairias tinklinės pramonės. Kaip žinote, komisija pasiūlė 2013 biudžeto projektą ir taip pat e, daugiamečio finansavimo programos laikotarpio nuo 14-2020. Visi žinome, kad viešieji finansai išgyvena didžiulį spaudimą. Šiandienos sudėtingoje situacijoje labiau kaip niekada būtina, kad viešosios institucijos tinkamai paskirstytų lėšas ir panaudotų jas kiek įmanome veiksmingiau. Pradėsiu nuo įplaukų. Tinkamas įplaukų surinkimas yra nepaprastai svarbus. E, tai yra sritis, e, kuri turi būti paremta skaidriais ir veiksmingais mechanizmais. Savo pasisakymę sutelksiu dėmesį į dvi prioritetinės sritis - PVM rinkimas ir akcizo mokesčio surinkimas. Jau 2008-aisiais komisija pateikė koordinuotą strategiją skirtą kovoti su PVM sukčiavimu Europos Sąjungoje. Įvyko konstruktyvios ir vaisingos diskusijos su valstybėmis narėmis šiuo klausimu. Galime dabar konstatuoti, kad visi teisėjai, kurios pasiūlymai, kuriuos pateikė komisija šiame kontekste, buvo patvirtinti ir juos įgyvendino valstybės narės. Kitame etape komisija e, kontroliuos, kaip e, veiksmingai gyvendinamos šios priemonės tačiau bus nuveikta dar daugiau. E, remiantis stebėsienos rezulta, e, proceso rezultatais, komisija dar išvadas, ar reikia kažką tobulinti ir dar, dar išlieka e, silpnų vietų, užtikrinus visišką teisės aktų įgyvendinimą. Papildomos priemonės bus dėgiamos. Pavyzdžiui, komisija nagrinės galimybę įkurti ES tarp valstybinę rizikų vertinimo grupę, uh, darbo grupę, kurioje dirbs e, nacionaliniai ekspertai ir sieks užtikrinti geresnę daugia šalę kontrolę. Šiuo metu rengėme spartaus reagavimo mechanizmą, kurio tikslas yra kovoti su uh, grandininio poveikio sukčiavimu ir, dai, ir reaguoti veiksmingai. Kalbant apie patobulintą importo procedūrą, taip vadinamą 47 procedūrą, galiu informuoti, kad mokesčių ir biudžeto direktoratai atliko patikras visose valstybėse narėse ir konkrečiai tikrin, ir tikrino kad ir, ir išsiaiškino, kur išlieka silpnųjų vietų. Daug dėmesio skiriama e, rizika e, grindžiamos strategijos įgyvendinimui. Taip pat turime kalbėti apie PV, apie tai, kokio mechanizmai buvo įgyvendinti prieš perkeliant PVM direktyvą valstybėse narėse. Komisija vertina šių įdėktų priemonių veiksmingumą draugės su valstybėmis narėmis ir yra pasirengusi imtis tinkamų reikalingų veiksmų, taip pat ir teikti pasiūlymus keisti teisės aktus, jei tai būtų būtina. Kalbant apie akcizo mokestį, komisija inicijavo veiksmų planą kovai su cigarečių ir alkoholio kontrabanda palei ES rytinę sieną 2011 birželio mėnesį. Cigarečių kontrabanda viena padaro ES ir valstybėms narėms maždaug 10 milijardų eurų per metus žalą. Komisija šią kovą vertina labai rimtai. Viena iš daugybės priemonių, kurias norėčiau paminėti, yra Olafo atliekas, atliekamas tyrimas, kurio metu tyriama tarp tyriamas tarptautinės cigarečių kontrabandos tinklas, taip pat vykdomi baudžiamieji tyrimai valstybėse narėse. Olafas draugė su valstybėmis narėmis taip pat e, rengia bendras muitinių operacijas ir jų dėka buvo konfiskuoti dideli kiekiai kontrabandą vežamų cigarečių. Aš akcentuoju, kad mes sieksime šio veiksmų plano nusiklaus įgyvendinimo ir raginsime valstybės narės dirbti draugę su mumis, kad kiek įmanomas ženkliau sumažintume cigarečių kontrabandą palei ES sienas. Kalbant apie tradicinius nuosavosius išteklius ir jų kontrolę, valsty... komisija už... stebi, kaip valstybės narės užtikrina muitinių kontrolę. Remiantis metiniais planais atliekamos atsitiktinės inspekcijos valstybėse narėse, siekiant įvertinti taikomą praktiką ir procedūras, kurių pagrindų yra surenkami ir atgaunami tradiciniai nusavėjai ištekliai. Kiekvienais metais atliekama apie 30 tokių patikrinimų ir jų rezultatai yra išanalizuojami ir aptariami su konkrečiamis valstybėmis narėmis, kol e, įdėgiami reikalingi taisomieji veiksmai. Praėjusiais metais bu, iš valstybių narių buvo pareikalauta 6 milijonų eurų ir tai buvo susijęs su jų finansinė atsakomybė. Dabar pakalbėsiu apie išlaidas. Komisija atsako už ES biudžeto įgyvendinimą ir programų e, priežiūrą. Netrukus sulauksite apibendrinančios ataskaitos, kurioje komisijos narių kolegija konstatuoja, kad prisima politinę atsakomybę už 2011 metų biudžeto įgyvendinimo kontrolę. Šis sprendimas bus pagristas komisijos E, metinėje ataskaitoje pateiktais patikinimo pareiškimais, bei taip pat bus atsižvelgta į audito e, nuomonę. Komisija akcentuoja svarbu valstybės valstybių narių vaidmenį, kurios privalo bendradarbiauti su komisija ir užtikrinti, kad asignavimai būtų panaudojami e, laikantis tinkamo finansų valdymo principų. Komisija negali audituoti ir tikrinti milijonų vertės mokėjimų, kurie kiekvienais metais vykdomi iš es biudžeto. Ji, ji turi pasitikėti valstybių narių patikinimais ir garantijomis. Būtent todėl komisija pateikė konkretų pasiūlymą, kaip užtikrinti didesnį patikimumą įvesdama prievolę kasmet teikti metinės patikimumo deklaracijas. Komisija nereikalauja politinių dekla, pareiš, deklaracijų dėl ES, dėl ES lėšų e, panaudojimo, ko prašo šis parlamentas. Būkime atviri politinis e, patikimumo parei, e, įgyvendinimo pareiškimas, ar tai būtų metinis ar ne, mažai ką keičia komisijos patikimumo patvirtinimo procese. Praėjusiais metais komisija patvirtino savo deklaracijas ir pristatė valstybėms narėms bei parlamentui išsames ataskaitas dėl vieningo nacionalinių deklaracijų modelio, jeigu norime, kad jos veiksmingai prisidėtų prie komisijos teikiamo e, sąskaitų e, patikimumo patvirtinimo. Tačiau valstybės narės po to ne, nepasiekė šiuo pasiūlymu ir valstybių narių teikiamo dokumentai kol, iki šiol netitinka vals, komisijos pasiūlyto vieningo modelio. Būtent todėl komisija siūlo įtraukti papildomą nuostatą į finansinį reglamentą, kurį pareigotų valstybės narės kiekvienais metais teikti e, patikimumo deklaraciją. Šis modelis funkcionuoja ir pasiteisina komisijoje ir jį galėtų pasitelkti ir, ir juo pasiekti ir nacionalinės administracijos. Kaip esu jau keletą kartų akcentavęs, komisija pritarė, pritarė siūlymui, kad kitame etape uh, ragins valstybės narės teikti ir politinės metinės patikimumo deklaracijas. Ir todėl komisija palaiko parlamentą darybose su taryba dėl finansinio reglamento ir nuostatos įtraukimo, kuria būtų reikalaujama nacionalinių deklaracijų ir tam tikrų reikalavimų tenkinimo. Uh, Tačiau komisija tikisi e, ne tik nacionalinių valstybių deklaracijų dėl lėšų tinkamo panaudojimo. Mes rengėmės imtis tolesnių žingsnių kovojant su sukčiavimais. Norėčiau išvardinti keletą tokių žingsnių. Visų pirma, OLAF teisinio pagrindo keitimas ir komisijos e, būsimas pasiūlymas dėl ES finansinių interesų apsaugos pasitelkint baudžiamąją teisę bei Europos prokurorų e, instituto įkūrimo. OLAFO institucijos reforma jau yra ne, neblogai pažengusi. E, dėrybų baigties perspektyvos pirmininkaujant Danijai yra neblogos. Norėčiau ypač padėkoti pranešėjai šio klausimo poniai Greslel, kur jos čia dabar nėra. Nes jis daug dirba rengdama tą pranešimą. Ir manau, kad mums pavyks pasiekti kompromiso tarp trijų institucijų šio klausimu. Mes toli nuėjome nuo pirminio komisijos pasiūlymo pasirodžiusio 2006-aisiais. Tarybai labiausia rūpi, kad Olafui nebūtų sukurta papildoma administracinė našta, nes tai sukeltų kliučių tinkamam šios tarnybos veikimui. Manau, kad tai yra opus klausimas, kuris nusipelno mūsų dėmesio. Norėčiau paprašyti jūsų paramos ir taip pat mm, lankstumo, ieškant susitarimo tarp trijų institucijų dėl šio tikrai svarbaus klausimo. Tam, kad Olafas galėtų dirbti veiksmingiau, vien teisinio pagrindo pakeitimo nepakaks. Reikia nuoseklesnio Mm, taisyklių rinkinio ypač baudžiamosios teisės rytyje. Ir užtikrinti, kad bendrijos finansinių interesų apsauga būtų nuosekli visoje Europos Sąjungoje. Nereiktų leisti ieškotis įmonės palankiausio savo teisminio režimo, taip pat užtikrinti tinkamą e, interesų apsaugą. Ir iki vasaros, pradžio, vasaros atostogų pradžios komisija rengėsi teikti pasiūlymą dėl finansinių interesų apsaugos ir taikomo senaties terminų keitimo. Taip pat bus numatytos minimalios sankcijos, kurios bus taikomos valstybėms narėms, jeigu jos įvykdys susijusius pažeidimus. Ši direktyva numatys atitinkamas nuostatas pagal 95 metų konvenciją dėl ES finansinių interesų apsaugos. Manoma, kad reikia siekti visiško šių nuostatų harmonizavimo. Šios nuostatos prisidės prie mūsų bendrų pastangų apsaugoti e, e, geriau es finansinius interesus ateityje. Kitas svarbus dalykas bus dar vienas teisės akto pasiūlymas, kurį komisija teiks 2013 dėl procedūrinių priemonių suderinimo. Tas pasiūlymas sieks suderinti nuostatas dėl įrodymų rinkimo taisyklių suvienodimo baudžiamosiose bylose valstybėse narėse. Taip pat juo bus siekiama užtikrinti geresnį komunikavimą tarp valstybių narių institucijų ir OLAFO. Galiausiai abi šios direktyvos turėtų nutiesti kelią stambesniam projektui, e, patikint ES finansinius interesus, ES e prokuratūros tarnybai. Šį pasiūlymą dėl Europos prokuratūros e, institucijos atsiradimo komisija rengėsi pristatyti kitais metais ir e, jau pradėjo poveikio, vert, prasidėjo poveikio vertinimo darbai. Kalbant apie vertinimą, sutarties 318 straipsnio vertinimas buvo pristatytas šių metų vasario mėnesį, vėliau nei, nei planuota. Komisija tikisi vertinimo ataskaitą pristatyti kiekvienų metų lapkričio mėnesio viduryje. Komisija atsižvelgia į parlamento ir tarybos reakcijas į pirmasias pristatytas ataskaitas ir todėl šių metų ataskaitoje e, pasirinktas kitas požiūris apriepiant visą veiklą, kuri finansuojama iš biudžeto. Komisija pateiks visą rinkinį dokumentų, kur bus pateiktos parengtos ataskaitos bei ištrukos iš kitų ataskaitų. Gerbiami parlamentarai, struktūrinis dialogas dėl komisijos veiklos programos yra vienas konstruktyvaus vaisingo bendradarbiavimo tarp institucijų pavyzdys. Aš labai vertinu galimybę pasikeisti nuomonėmis apie jūsų prioritetus 13 metams, ko galima anksčiau procese laukiu diskusijų ir jūsų klausimų. Ačiū. Pone komisarė, ačiū Jums labai, kad atvykote, suradote laiko atvykti į diskusijas. Na, dabar turėsime galimybės pasikeisti nuomonėmis. Aš turiu nemažai jau norinčių jų užduoti klausimus, bet e, aš pasinaudosiu pirmininko privilegijomis ir sugrįšiu prie vieno jūsų minėto klausimo. Tai yra Europos prokuratūra. Mes žinome, kad jūsų kolegė Viviana Reding skatina šį klausimą ir diskusijos vyko ir Libe komitete. Tačiau šis klausimus visuomet buvo daug aptariamas ir biudžeto kontrolės komitete, kalbant apie Europos finansų interesų apsaugą. Turiu klausimą, ar esate numatę darbų grafiką šioje srityje. Ir kaip Jūs vertinate, kaip komisija bendradarbiaus su mūsų komitetu šioje svarbioje srityje? Ar yra planuojama pereiti daugiau prie teisinių klausimų? Ar galbūt jūs kaip komisaras manote, jog tai ir su biudžeto kontrolė yra nemenkai susijęs klausimas? Ačiū. Žinoma, tai yra didžiulis klausimas. Kaip minėjau, žanginėme žodyje mūsų tarnybos jau pradėjo išsame, išsamų poveikio vertinimą, vertinant visus variantų, variantus, remiantis objektyviais kriterijais. Na ir to vertinimo pagrindu tuomet komisija ir parengs savo požiūrį į tai, kaip prokuratūra turėtų atrodyti ateityje. Na, pagrindinė mintis, aišku, ir planas yra gan ambicingas, bet pagrindinė mintis yra pateikti pasiūlymą 13 metų gegužės mėnesį Nors, žinoma, pirmiausia reiks e, sulaukti poveikio vertinimų. Ir tada tikrai turėsime nemažai tokių užsamių diskusijų apie jau konkrečius pasiūlymo elementus. Net ir čia parlamente aš įsivaizduočiau. Ačiū. Dabar Janas Mulderis e, pirmasis užsirašė kalbėtojų sąrašą. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir pasveikinti komisarą dėl jo pareiškimo plenarinėme posėdėje dėl metinių apžvalgų, apibendrinimų. Tai yra labai sveikintina ir mūsų komitete, komiteto ir viso parlamento. Tai yra pirmąjį kartą per šešerius metus komisija tinkamai sugebėjo gyvendinti šeštųjų metų tarp institucinį susitarimą. Apmaudu, kad taryba, komisija anksčiau to nepadarė, nepadarė to, dėl ko buvo aiškiai susitarta su parlamentu. Jeigu yra sudaromas trišalis susitarimas dėl to, kad tokios, tokie apibendrinimai turi būti skelbiami, tai tuomet tai ir turi būti daroma, nes Deja, šešerius metus komisija ir taryba kažkaip sugebėjo pateikti kitokius argumentus. Taigi įvyko stebuklas ir galiausiai gavome tas apžvalgas. Mes norime, kad tos metinės apžvalgos būtų paskelbtos ir norime komisijos komentarų nes mes manome, kad trūksta demokratinės atskaitomybės dėl 80 procentų lėšų, kurios yra panaudojamos valstybėse narėse. Mes Europos parlamente negalime priversti atsiskaityti valstybių narių, tą turi daryti nacionaliniai parlamentai, jie to nedaro, bet šiuo atveju dabar mes galėsime ir užpildyti tą demokratinę spragą. Geriausias būdas būtų tos nacionalinės deklaracijos, tuomet būtų prisimama ir politinė atsakomybė ir bendrai žinome iš valstybių narių patirties, kad e, jeigu yra kažkas atsakingas, turintis politinę atsakomybę ir paskelbė netikslius duomenis, tuomet galiausiai tai kenkia politiniai karjerai nacionalinės paraiškos yra, pareiškimai yra politinės deklaracijos, kurios tikrai užpildys, užpildys demokratinę spragą. Ir siekiančio tikslo Europos komisija turi vykdyti paskatų ir bausmių politiką. Tos valstybės narės, kurios paskelbė nacionalinę deklaraciją, nacionalinės deklaracijas ir jeigu tos nacionalinės deklaracijos yra tikslios, jeigu tą, tą nustato auditorumai ir komisija, tokiu atveju aš manau, kad komisija gali nuspręsti uh, akcentuoti kitų valstybių narių kontrolę, tų, kurios nepaskelbusios yra nacionalinių deklaracijų. Taigi turi būti taikoma tokia baudų ir paskatų politika. Tai yra įvairių Europos parlamento rezoliucijų esmė ir pastarajame balsavime dėl finansinio reglamento mes tą irgi akcentavome ir mes pastebėjome, kad jeigu norime grįžti prie to, kas, dėl ko buvo susitarta šeštų metų tarp institucinėme susitarime, tuomet ir parlamentas, ir komisija turi aiškiai parodyti valstybėms narėms, kad negrįšime prie tų dalykų, dėl kurių susitarėme prieš šešerius metus. Tai yra vienas būdų, kaip Europos parlamentas galėtų pasiekti pozityvaus sąskaitų patikimumo patvirtinimo. Taigi dar kartą tik tai norėčiau pasveikinti komisarą ir taip ir toliau. Ačiū. Dėkoju. Janui Mulderiui dar vienas klausimas ir po to bus atsakymai. Jean-Pierre Odi, prašau. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le commissaire. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė komisarė, už dialogą su mūsų komitetu. Kalbame apie 13 metų veiklos programą. 13 metai yra paskutiniai dabartinio mandato metai. 14 metai yra paskutiniai komisijos darbo metai, kaip ir mūsų kadencijos paskutiniai metai. Prasideda diskusijos dėl finansinės perspektyvos ir man kyla klausimas, ar tai nėra tinkamas momentas atlikti bendrus tokius įvertinimus ir pažiūrėti, kas veikia, o kas ne nes e, daug mes e, kalbamės, e, daug tokių bendrų pareiškimų girdime. Europos komisijos pirmininkas irgi teigė, kad aš garantuoju, kad bus pasiektas pozityvus sąskaitų patikimo patvirtinimas. Bet, na, kyla klausimas, kas tai yra, kai aš skaitau audito rūmų ataskaitas. Nematau, kad tai yra neigiamas sąskaitų patikimo patvirtinimas. Tiesiog yra pateikiama tokia nuomonė ir e, klausiant, kas yra tas pozityvus das. Man tiesiog įdomu, ar netėjo laikas kartu su valstybėmis narėmis, nacionaliniais parlamentais, Europos komisija pažiūrėti, kas veikia ir kas neveikia per tą 15 metų laikotarpį ir apsispręsti, kaip elgtis e, kitoje finansinėje perspektyvoje. Galbūt e, reiktų dirbti daugiau su regioninėmis, nacionalinėmis, europinėmis institucijomis. Man e, susidaro įspūdis, kad esame didžiulėje krizėje ir visi dirba savo kampuose. E, regionai turi savo biudžetus, nacionaliniai biudžetai yra, europiniai biudžetai, visi nori, kad biudžetai būtų kuo galima didesni ir nėra darnos tarpusavė. Jūs kalbėjote apie metinės, metinės valdymo ataskaitas. Aš tam pritariu, tačiau dažnai tai yra politiniai pareiškimai ir audito deklaracijų tikslas yra visiškai kitoks. Jų tikslas yra atlikti tinkamą kontrolę. Na ir aš norėčiau už tai, ką pasiūlyti, ponia komisarė. Ar jūs nemanote, kad tos valdymo ataskaitos galėtų būti pateikiamos kartu su nacionaliniu audito rūmų ataskaitomis, įrodant, kad metinės valdymo deklaracijos yra patikinimas, įrodantis, kad valstybės narės bendrojo valdymo būdu laikantis taisyklių pateikė sąžiningas deklaracijas. Tokiu būdu būtų pateikiama nepriklausoma nuomonė, nes e, dabartinių deklaracijų vertė, kalbant apie audito procesą, yra diskutuotina. Ir aš siūlyčiau dar iki mūsų kadencijos pabaigos pabandyti, kuo galima daugiau pasinaudoti ta bloga ir gera patirtimi ir nuspręsti, ar dabartinė sistema mus tenkina ar ne. Ir e, galbūt atėjo laikas ES užtikrinti tinkamą finansinį administravimą. Dabar yra bendro valdymo sistema. Tai reiškia, kad valstybės narės turi, nori turėti savo finansinį valdymą ir galbūt mums reiktų turėti savo tokią valdymo sistemą. Uh, Na ir aš manau, kad e, rudenį pirmininkas Barosas skaitys ES e, padėties ataskaitą. Reiks tikrai pareiškimą, reiks jo labai e, įsiklausyti, bandant įvertinti, kokia dabar yra situacija ES. Na ir aš manau, kad jūsų darbo dėka ir komitetų kolegų išsakytų komentarų pagrindų tikiuosi, kad toje būklės ataskaitoje bus kalbama ir apie viešuosius finansus ir finansų kontrolę. Na ir e, dar turėčiau vieną klausimą dėl muitų sąjungos. Audito rūmų visi rezultatai rodo, kad muitų sąjunga neveikia veiksmingai. Sutartyje būtent teigiama, kad ES turi išskirtinės teisės dėl muitų sąjungos. Taigi mes turime pasirūpinti, kad būtų paskirti Europoje pareigūnai, kurie yra atsakingi už muitų sąjungą. Tam, kad tai būtų ES kompetencija, o ne valstybių narių kompetencija. Ir jeigu bandytumėme įvertinti, kas uh, nebuvo veiksminga ES, tai dažniausiai yra tie dalykai, kurie yra susiję su įgaliojimų perdavimu valstybėms narėms. Galbūt kai išskirtinės, kai, kurios, kai kurie išskirtiniai įgaliojimai gali būti patikrinami, bandant išsiaiškinti, ar tinkamai veikia e, tos sritys, pradedant nuo muitų sąjungos. Ačiū kolegai Odijai girdėjome labai svarbių klausimų, kaip pavyzdžiui e, tas, kurį uždavė kolega Mulderis, manau, kad jie nusipelno atitinkamų atsakymų. Prašau žodis Jums, komisijos nariai, šiemet tai labai ačiū. Atrodo, kad Janas Mulderis šiek tiek vėliau atvyko į posėdį, nes jo pradžioje aš pristačiau valstybių narių metinių patikinimo pareiškimų e, su jais susijusią bendrą informaciją ir atitinkamai pakomentavau jų sąsajas su mm, generalinio direktoriaus rengiamomis metinėmis ataskaitomis Čia galbūt e, būtų galima komiteto nariams suteikti ir išsamesnės informacijos susijusios su, su šiuo aspektu. Buvo taip pat e, paminėtas e, arba nacionalinių delegacijų, arba sąskaitų tvarkymo E, tvarkingumo ir teisėtumo patikinimo pareiškimus. Aš manau, kad reikėtų įtraukti atitinkamą reikalavimą į finansinį reglamentą, nes neturint finansinio reglamento būtų labai sudėtinga kelti kokius nors reikalavimus valstybėms narėms, todėl manau, kad uh, vykstančios dėrybos dėl finansinio reglamento yra ypatingai svarbios. Grįžtant prie auditavimo klausimo, noriu pasakyti, kad e, mūsų pasiūlymas visiškai atitinka kolegos Odi pasiūlymą. Siūlome skelbti patikinimo pareiškimus kartu su audito ataskaitomis, tačiau į finansų reglamentą negalime įtraukti nuostatos, kad finansinis auditas būtų vykdomas <clears throat> vyriausių audito institucijų, nes tai būtų pažeidžiamas atitinkamas suverenumo principas, tačiau aš naudojasi visomis galimybėmis susitikti su valstybių narių audito rūmų atstovais ir paraginti jos įtraukti atitinkamas nuostatas į savo rengiamas metinės ataskaitas. Tokie būtų klausimai, kuriuos reikia spręsti, tačiau politinių požiūrių būtų svarbiausia, kad šios nuostatos e, būtų įtrauktos į finansinį reglamentą. Kalbant apie bausmės ir paskatas e, tų valstybių narių atžvilgių, kurios e, savanoriškai teikia nacionalinius patikinimo pareiškimus, toks pasiūlymas, aišku, būtų svarstytinas, kol kas tik keturios valstybės narės teikia nacionalinius patikinimo pareiškimus, tačiau tik viena iš jų pateikė savo pareiškimą pagal komisijos nustatytus reikalavimus. Jeigu daugiau valstybių pasiektų šio pavyzdžių, galėtume pagalvoti apie tai, kaip galima būtų jas už tokį elgesį paskatinti. Atsižvelgiant į bendrąjį mūsų kontrolės kontekstą. Dėl muitų sąjungos ir klausimą, kuris buvo užduotas, turiu pasakyti, jog labai svarbu įvertinti, kaip veikia muitų sąjunga. Šiuo metu atitinkamas darbas yra vykdomas, mūsų tarnybos rengia vadinamai Muitų sąjungos būklės komunikatą, kuriame bus įvertinami įvairūs Muitų sąjungos veikimo aspektai. Iki šių metų pabaigos komunikatas turėtų būti paskelbtas ir šiame vertinime stengsimės plačiau išanalizuoti padėtį muitų sąjungoje. Tikiuosi, kad sugebėsime parengti atitinkamas rekomendacijas dėl būsimų veiksmų susijusių su muitų sąjungos stiprimu. Nenoriu užbėgti už akių šiuo metu šiems pasiūlymams, kuriuos rengia mūsų tarnybos, atitinkamai rengdamos bendros padėties vertinimą kalbant apie komisijos pirmininko Baroso pareiškimą dėl ES būklės, apie jo kalbą. Galbūt per drąsu iš mano pusės būtų pažadėti atskirą pastraipą jo kalboje skirtą auditui šiuo metu, tačiau turiu pasakyti, kad uh, sintezės ataskaita tapo sudėdamąją komisijos narių kolegijos diskusijų dalimi ir trečiadienį tokia diskusija vyks. Todėl manau, kad auditas yra tikrai svarbi sudėdamoji dalis visų svarstamų klausimų. Reikia politinių požiūrių jį apsvarstyti, tačiau palaukime, kokia bus galutinė komisijos pirmininko kalbos versija, nes jis priima sprendimą dėl savo kalbos turinio. Manau, kad e, turbūt atsakiau į visus klausimus. Grįžkime prie pamatinių vertybių, tai yra prie taisyklių peržiūros šiuo metu. Turime tam gerą galimybę, nes vyksta dėrybos dėl busimosios daugiametės finansinės programos ir žinoma įvairioms programoms gyvendinti siūlomas taisyklės galima vertinti atsižvelgiant į iki šiol sukauptą pakankamai ilgą metę patirtį. Komisija mano, jog daug išmokome iš savo patirties ir naujos, naujose siūlomose taisyklėse atkreipiamas dėmesys ir bandoma spręsti visas per e, biudžeto vykdymo patvirtinimo procesą ir e, auditorumo ataskaitose minimas problemas. Savame suprantama, kad diskusijos su taryba galėtų taip pat pasitarnauti rengiančias naujasias taisyklės. Mūsų bendras tikslas yra toks, kad busimosios daugiametės finansinės programos taisyklės būtų veiksmingos, paprastos ir pagal jas būtų sudaromos, jomis remiantis būtų sudaromos sąlygos užkirsti kelią pažeidimams ir sukčiavimui. Ačiū komisijos nariui, dvi kolegės, du kolegos, pirmiausia Ines Ajala Sander, po to Jens Gair. Ines pirmiausia. Ačiū pirmininkė. Komisarė, noriu padėkoti Jums. Sutinku su pono Milderio ir mūsų pirmininko išsakytomis mintimis dėl valstybių narių rengiamų apžvalgų. Norėčiau grįžti prie tarybos biudžeto gyvendinimo patvirtinimo. Kaip tikriausiai žinote, šis klausimas yra įstrigęs aklavėtėje. Nežiūrint Danijos pirmininkavimo geros valios ir gerų norų, vis dėlto niekur nepajudame iš to mirties taško. Ir svarstant šį klausimą mes linkstame užimti poziciją, jog galima išeitis, ir aš tai minčiai pritarčiau, ar bent jau tokią informaciją gauname. Taigi, kad galima išeitis ir taryba tą taip pat siūlo galėtų priklausyti nuo komisijos, jei komisija dar kartą prisimtų atsakomybę e, dėl reikalingos informacijos perdavimo. Aš asmeniškai kaip praneš, pranešimo dėl biudžeto gyvendinimo patvirtinimo ir uh, E, valstybių narių apžvalgų pranešėja. Manau, kad parlamentas turi teisę gauti visą informaciją, kurios paprašo. Nepamirškime, kad mes esame svarbiausi veikėjai patvirtinant biudžeto įgyvendimą. Taigi, ponė Šimeta, kaip mums to galima būtų pasiekti? Jūs kalbėjote apie tai, kaip jums sekasi, kaip jums pavyko pasiekti pažangos, paraginant valstybės narės teikti ataskaitas, tai galbūt pavyktų pasiekti pažangos dėl tarybos biudžeto. Dar vienas dalykas - reglamentai. Man atrodo, kad čia yra susiję labai glaudžiai du dalykai. Kaip galima būtų paremti tuos abus aspektus ir priversti tarybą kažkiek pasiduoti dėl biudžeto gyvenimo patvirtinimo uh, gal reiktų pasitelkti finansinį instrumentą ir pasiekti, kad taryba atsiskaitytų dėl savo biudžeto įgyvendinimo. Dabar, dabar susidariusi padėtis, jūs apie ją kalbėjote, nebijoju, kad kolegos minės nuo savuosius išteklius, kaip mums įveikti iškilančius iššūkius, e, finansinių sandorių mokestis, e, naujas PVM, kiti klausimai E, daugiametė finansavimo programa, jau imamės darbų šioje srityje, sulaukėme pirminio komisijos pasiūlymo dėl tos programos. Nuo dabar iki 12-ųjų jūs, kaip komisijos narys atsakingas už biudžeto kontrolę, ar mm, sakytumėte, kad yra reikalingi kontrolės instrumentai, pavyzdžiui, kalbant apie e, nepanaudotų lėšų susigražinimą? kuomet valstybės narės nepanaudoja biudžeto arba e, prašo lėšų kofinansavimui ir paskui negali jų panaudoti. Kaip jūs vertintumėte 2014-2013 perspektyvas ir kaip jūsų nuomonė panašių trūkumų, panašių defektų galėtume išvengti ateityje? Manau, kad būtent šių klausimų galėtume imtis e, ryštingai ir pabandyti juos išspręsti. Ačiū kolegai Ajalai Sender. Dabar savo klausimą užduos kolega Galeris. Pirmiausia, turiu atsiprašyti, nes e, turėsiu išvykti iš komiteto posėdžio 17.30, nes mūsų frakcijos Vokietijos bundestage išvažiuojamasis posėdis vyksta Briuselėje, turėsiu jame dalyvauti. Tačiau norėčiau švengti tokios padėties, kuri dažnai pasitaiko Europos parlamente, kuomet parlamentariai užduoda klausimą ir po to nesulaukia atsakymo į jį, todėl klausiu trumpai, kolegė Inės jau daug aspektų paminėjo, manau, kad e, turime didžiulę galimybę siekti pažangos, stiprindami viešų Europos finansų panaudojimo kontrolę, susėdami šias diskusijas su vidutinės trukmės laiko tarpio finansinė programa, kuomet iš valstybių narių girdime pageidavimą gauti daugiau finansavimo iš, valstyb, iš ES biudžeto, o tikrųjų mokėtojų ir Vokietijos pozicija yra tokia, kad kuo mažiau e, nori tokios valstybės įmokėti į ES biudžetą. Ir tikrai nedaugiau. Šį klausimą būtų galima išspręsti parlamentui ir komisijai kartu daugiau dėmesio skiriant diskusijai dėl nuo savų išteklių. Reikia kartu diskutuoti apie tai, kaip kovoti su PVM sukčiavimu, su valstybių narių e, užduotimis, užtikrinant veiksmingą muitų kontrolę. Tokiu būdu užtikrintume veiksmingesnio pasangos nuo savo išteklių kontrolę ir tokiu būdu iš minėtų šaltinių galėtume gauti daugiau pajamų per e, nuosavus išteklius, galbūt komisija galėtų tam tikras prognozes pristatyti, kiek papildomai užtikrinę geresnę kontrolę galėtume sulaukti daugiau pajamų į ES biudžetą nuo savo išteklių formą ir jeigu gautume tokią informaciją, e, būtume, e, galėtume susidaryti geresnį vaizdą susijusi su nuo savo išteklių apimtimis ir būti mažiau priklausomi nuo paramos iš valstybių narių biudžetų. Tai būtų galima argumentuoti pasiūlymus dėl būtinybės griežtinti finansų kontrolę. Noriu padėkoti komisijos nariu šiemet tai už jo dedamas pastangas šioje srityje ir džiaugiuosi, kad galime veiksmingai bendradarbiauti šio klausimu ir e, tikiuosi, kad per artimiausius 12 mėnesių, kuomet svarstysime vidutinio laiko tarp finansinės perspektyvos aspektus, galėsime atkreipti dėmesį į tai, kad valstybės narės gali padidinti savo paramą Europos Sąjungos biudžetui per daug giliai nesiekdamas savo kišenėje. Dar kolegė Greslė užduos klausimą. Atsiprašau, kad negalėjau dalyvauti diskusiją, tačiau šiandien uh, parlamente lankosi Vokietijos krikščionių demokratų frakcijos valdyba, turėjau su jais susitikti, todėl atsiprašau, kad nedalyvau diskusijose. Mano vertinimu mūsų komitetui turėtų rūpėti ir būsimojo Kroatijos komisijos nario veiklos rytis. Jūs, ponė Šemeta, esate atsakingas už mokesčius ir biudžeto vykdymo patvirtinimą. Visi tikisi, kad dalis naštos nuo jūsų pečių bus e, perkelta e, naujam komisijos nariu, kuriam bus patikėtas biudžeto vykdymo patvirtinimo portfelis. Aš tačiau manau, kad e, tai nebūtų labai geras pasiūlymas, kaip jūs tai vertinate. Pirmininkas dėkoju kolegoms už aktyvų dalyvavimą diskusijose. Dabar žodį suteiksime komisijos nariui šiemetai. Paprašysime atsakyti šios tris klausimus ir pasiūlymus. Aš pamėginsiu apibendrinti klausimus. Nes čia buvo keletas klausimų susijusių su nuosavais ištekliais. Taip pat turiu pasakyti, kad komisija ir toliau stengsis, kad ES nuosavį ištekliai PVM ir finansinių sandarių apmokestinimas galiausiai būtų įvestas. Ekofino taryboje vyko politinės diskusijos dėl, vyks diskusijos dėl finansinių sandorių mokesčio birželio 22 dieną. Pažiūrėsime, kokie bus tolesni žingsniai. Na ir aišku, e, bus siekiama kompromiso su valstybėmis narėmis. Kol kas jis dar nėra pasiektas. Taigi tokia yra situacija su finansinių sandorių apmokestinimu dėl kitų nuosavų išteklių situacija šiek tiek yra paprastesnė. Yra daug valstybių narių, kurios pritarė šiai idėjai, tačiau dėl e, nuosavų išteklių, kaip žinote, reikia vienbalsiškumo ir reikia, kad ratifikuotų valstybės narės. Taigi procesas tikrai nėra lengvas, tačiau Mes siekime to tikslo ir aš asmeniškai manau, kad ES tikri nuosavi ištekliai galėtų realiai atspindėti ir sutarties nuostatas, kuriuose teigiama, kad ES biudžetas turi būti finansuojamas iš nuosavų išteklių. Kol kas 75 procentai yra nacionalinių įmokų per bendras nacionalinės pajamas. Buvo klausimų dėl sukčiavimo ir mokesčių vengimo. Šie klausimai yra absoliučiai svarbiausi, yra mano darbo atvirkė šiais metais. Mes rengiame ataskaitą Varželio mėnesį Europos vadovų tarybai, kur siūlysime priemonių, kaip būtų galima kovoti su sukčiavimu ir mokesčių vengimu, įskaitant ir e, klausimus susijusius su PVM sukčiavimu, sukčiavimu PVM srityje, taip pat e, muitinės klausimais, kontrabanda. Kontrabandos e, klausimai yra labai svarbus. ir mes ketiname siūlyti minčių, kaip tą problemą būtų galim, tas problemas būtų galima spręsti. Na, o vėliau šiais metais mes dar pateiksime komunikatą, kuriame atsispindės aiškus priemonių sąrašas, kurių pagalba galėsime geriau, geriau mokėti su mokesčių sukčiavimu ir vengimu. Taigi viskas yra komisijos darbo tvarkėje. Ir čia aš daugiau kalbu kaip mokesčių komisaras, tačiau to darbo rezultatas yra susijęs ir su ES įplaukomis. Toliau kalbant apie tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimą, aš, man atrodo, oficialiai pristačiau komisijos poziciją dėl tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimo ir raštu tą padariau. Ir vyko tokios neblogos diskusijos su jumis apie tai, kaip būtų galima pasiekti daugiau pažangos šioje srityje. Ir manau, kad geriausias sprendimas būtų, kad abi biudžeto institucijos surastų kompromisą šiuo delikačiu klausimu. Sutartie aiškiai apibrėžiamas parlamento vaidmuo ir būtent Parlamentas yra biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija. Na ir e, Europos komisija yra ta institucija, kurios paprašoma nuomonės, patarimų įvairiais klausimais, bet šiuo atveju, kažin ar galėčiau uh, pateikti kokių tai papildomų patarimų. Esu jau ir taip nemažai jau pateikęs diskusijų metu. Taigi ponas Gairis yra visiškai teisus. Jeigu mums pavyks geriau surinkti įplaukas, tuomet suma, sumažėtų valstybių narių įnašai nuo bendrų nacionalinių pajamų ir tai būtų paskata uh, valstybėms narėms daugiau dirbti, kovojant su mokesčių vengimu. Ir dar norėčiau pasakyti, kad norėtumėme pasitelkti veikiančias priemonės e, pagal ES teisės aktus, turime renkti ataskaitas apie padėtį, kaip surenk, surenkamas PVM valstybėse narėse ir tose ataskaitose galėtumėme kaip ir parodyti, kiek veiksmingai pavyksta valstybėms narėms tą padaryti. Ir tai gal paskatintų aktyvesnį, aktyvesnę kovą su PVM sukčiavimu, nes matome, kad čia dar didžiulis yra didžiulė problema dėl PVM surinkimo ir tikrai reiktų tobulinti situaciją. Na, dėl Kroatijos komisijos nario Aš norėčiau susilaikyti nuo komentarų, nes tai yra komisijos pirmininko prerogatyva apibrėžti naujai skiriamų komisarų funkcijas. O aš nenorėčiau čia kokiu tai konkrečių pasiūlymų teikti pirmininkui. Pirmininkas pats turi apsispręsti, kaip jisai spręs šį klausimą. Tai faktiškai gal trumpai būtų tiek atsakymų į paskutinius klausimus. Jeigu yra dar jų tų klausimų, tai esu pasirengęs atsakyti į juos taip pat. Komisarė Šemeta, dėkoju Jums labai viso komiteto vardu už tai, kad atsakėte į mūsų klausimus ir pabuvote pas mus taip ilgai. Dėkojame ir džiaugiamės, kad vyksta puikus bendradarbiavimas. Galiu tik pakartoti tai, ką sakė Janas Mulderis. Puiku, kad jūs metinės, tos metinius apibendrinimus šiandien pateikėte. Na, netikėtina, kad prireikė šešerių metų, bet galiausiai jums vis tiek pavyko tai padaryti ir tik tai pabrėšiu tai, ką sakė kolegė Greslė. Galbūt jūs Europos komisijoje pirmininkas Barosas, visi komisarai turėtų labiau atsižvelgti į mūsų komiteto nuomonę, skiriant biudžeto įvykdymo patvirtinimo komisarą. Ir jūs turėtumėte įsiklausyti į mūsų nuomonę dėl tokio asmens paskirimo. Taigi dėkoju už diskusijas, dėkoju, kad atsakėte į klausimus. jūs esate tas komisijos narys, kuris nuolatos keičiatės nuomonėmis e, su mūsų komitetu. Ačiū, ponė Šemet. Good time, and uh, it was really very good performance. So we're looking forward to the next time. Okay. See you next time. See you. Thank you very much. Vielen Dank. Danke schön. Wiedersehen. Yeah. Okay. So, thank you very much. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, es war ein wichtiges Dossier, deshalb hat es auch ein bisschen länger. Buvo svarbus klausimas, todėl jo svarstymas užtruko šiek tiek ilgiau, turint omenyje, kad ir anksčiau vykęs klausimas truko šiek tiek ilgiau nei planuota. Dabar kitas darbo tvarkės punktas, pono Tamas Deutsch pranešėjas dėl E, Kroatijos gebėjimo valdyti po įstojimo skiriamas e, lėšas, specialią ataskaitą. Norėčiau e, pasveikinti svarstant šį darbo tokias punktą audito rūmų narį poną Fazikas ir pirmiausiai steiksiu žodį pranešėjai Tomas Deutsch, jeigu jis to pageidautų, prašau. Köszönöm a szót a lehetőséget, tisztelt E, Ačiū. Norėčiau pasveikinti audito rūmų narį poną Fazakašą ir pasakyti, kad mūsų pranešimo projekte analizuojama 2011 metų audito rūmų specialioji ataskaita numeris 14, kur kalbama apie vertinami Kroatijos gebėjimai įsisavinti e, finansus po įstojimo. Įžangai, ponė pirmininkė, ponės ir ponai, norėčiau pasakyti, jog mes kalbame apie puikiai e, reglamentuojamą sistemą. Tai yra valstybės prisijungimą, įstojimą per procesą, kuris vyksta dėrybų pavydalu ir tame procese įvertinama šalies pateikta paraiška narystiai. Aš atstovauju valstybę, kuri tokį pat procesą išgyveno prieš dešimtį metų ir iš patirties žinau, jog labiausiai reiktų vengti dviejų dalykų. Tai yra, jei valstybės narės vykdo dėrybas skirtingų momentų, skirtingais momentais, tai nereiškia, kad negalima pasitelkti tų pačių kriterijų įvertindami e, šalies pasiektų, pasiektus rezultatus. Visada buvo e, laikomasi taisyklės, jog vertinant valstybės narės pasiekimus ir jos subrendimą, pasirengimą narystiai buvo vertinami, buvo visada prieš patikiant paraišką narystiai e, jau egzistavo kriterijai ir sąlygos, kurias valstybės narės žino ir tą reikia ypač akcentuoti, jei. Ir jei prisiminsime, kad stojimo sutartis buvo pasirašta praėjusiu metu gruodžio mėnesį, galime daryti išvadą, kad mes esame savotiška tikrintojų, valdy... tikrintojų komisija, kuri vertins naują uh, narį kuris pateikė paraišką narystiai ir kuri buvo primti, tačiau mes negalime staiga imti taikyti kitokių kriterijų, kurie skirtusi nuo kriterijų taikytų anksčiau e, į ES įstojusioms valstybėms narėms. taisyklių laikytis suinteresuota ne tik valstybė narė, ES irgi suinteresuota, kad tai būtų. 2010 2004-aisiais per plėtros bangą prisijungė 10 naujų valstybių narių. Ir tai sustiprino visą Europos Sąjungą. Tai buvo mm, naudinga ne tik valstybėms, nes bet ir Europos bendryjai. Ta pat galime pasakyti ir apie Kroatijos prisijungimą. Dabar norėčiau aptarti konkrečias rekomendacijas ir perėti prie konkretaus pranešimo turinio. Kroatijos dėrybos dėl stojimo baigėsi paskutinę e, Vengrijos pirmininkavimo dieną. Ir praėjusiu metu gruodžio mėnesį e, Europos Sąjunga pasirašys stojimo sutartį su Europos Sąjunga ir už mažiau nei 13 mė... 14 mėnesių Kroatija taps visą teisę ES nare. Kroatija sulaukė įvairiapusės paramos iš ES nuo 2001 metų. Ta parama suteikėme tam, kad Kroatija pasirenktų narystį ES Taip pat, e, tikdami paramę, norėjome užtikrinti, kad ji būtų bandota kiek įmanoma tinkamiau ir veiksmingiau. Audito rūmai parengė specialią ataskaitą, kurioje ištyrė e, stojimo, Kroatijos stojimo procesą. Komisija taip pat e, užtikrino to proceso stebėseną ir neseniai patikė savo ataskaitę. Ir abi ataskaitos, auditorumo ataskaitę bei komisijos ataskaitę skelbia tą pačią išvadą, jog procesas Kroatijai buvo naudingas ir, ir kad Kroatija šiuo metu yra geriau pasirengusi įsisavinti e, paramą nei iki stojimo. Abiejose ataskaitose išvardintos sritis, kuriuose Kroatijai reiktų imtis papildomų priemonių ir žingsnių. Pavyzdžiui, eksantė patikrų sistema, kontrolės sistema, kurią dar reikės išlaikyti kurį laiką Kroatijai Kroatijos institucijos taip pat turės tobulinti e, šalies e, gebėjimus įsisavinti teikiamus finansus bei toliau užtikrinti kovą su korupcija. Ataskaitoje pažymima, jog ES e, paramos gavėjai ir pareigūnai, kurie bus atsakingi už tos paramos priežiūrą ir valdymą valstybėse narėse, turi dalyvauti testiniuose mokymuose ir tobulėti. Norėčiau taip pat pabrėžti, kad Kroatija patvirtino visą eilę naujų įstatymų pasirašysių stojimo sutartį Svarbu, kad tos naujas taisyklės ir nuostatos būtų visapusiškai gyvendintos. Kroatijos valdžia taip pat turėtų įdėkti veiksmingą finansų kontrolės sistemą tam, kad užtikrintų ES finansavimo panaudojimo teisėtumą ir sumažintų iki minimumo klaidų tikimybę. Reikia užtikrinti ir geresnę muitį, muitų kontrolę. Struktūrinių fondų instrumentus reikėtų koordinuoti geriau ir Kroatija turės sukurti sistemą, kurios dėka ji e, valdys naujai dėgiamą tiesioginių išmokų žemės ūkių sistemą. Dar norėčiau pridurti porą dalykų, į kuriuos Kroatija turės atkreipti dėmesį. Kroatija įkūrė naują ministeriją skirtą finansavimui iš Europos Sąjungos tai ministerijai vadovauja premjero pavaduotojas ir tai siunčia tikrai svarbę žinę, politinę žinę. Kroatija taip pat patvirtino naują viešųjų pirkimų įstatymą, kurio gyvendinimą reikės dar užtikrinti. Apibendrinamas noriu pasakyti, kad aš pritariu audito rūmų paskelbtoms išvadoms. Kroatija eina tinkama kryptimi siekdama prisijungimo ir įstojimo ir bus pasirengusi šiam žingsniui. Esame įsitikinę, jog Kroatija įgyvendins jai e, tenkančias prievalės, atliks visas reikalingas užduotis iki įstojimo momento. Išklausę audito rūmo atstovo, E, galėsime toliau padiskutuoti šią temą. Ačiū. Ja, Dank, äh, Ačiū pranešėjui. Prieš suteikdami žodį auditorumų atstovui, eilinį kartą savo komitete noriu atkreipti dėmesį dar kartą į tai, kad mūsų plenarinėse sesijose Strasbūrė dalyvauja stebėtojai iš Vengrijos parlamento ir biudžeto kontrolės komitete taip pat dalyvauja Kroatijos stebėtojai. Noriu pasveikinti ponės Marinovič, Bozenvrat ir Jevkovič, taip pat ir poną Blinkovičių. Tikiuosi, kad bent jau apy tiksliai ištariau pavardės, pirmkas sveikinas kruatų kalba su stebėtojais iš Kroatijos. Dabar suteiksiu žodį ponui Fazekašui, <clears throat> po to suteiksiu žodį dar dviem pranešėjams. Pirmiausia, ponas Fazekas iš audito rūmų. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš perskaitydamas audito rūmų tekstą norėčiau padėkoti Tomas Sudočiui labai nuoširdžiai už galimybę susitikti su komiteto nariais, ne tik oficialiai pristatyti savo ataskaitą, tačiau taip pat ir už galimybę e, dalyvauti diskusijose apie Kroatijos atstovą, kuris bus naujas audito rūmų narys, galbūt neatsitiktinai. E, jūsų komiteto e, nariai iš Vengrijos ir auditorumų narys iš Vengrijos yra atsakingi už Kroatijos klausimą. Vengrija, būdama Kroatijos kaiminė, 20 metų dėjo visas pastangas, kad Kroatija galų gale įstotų ES bendryje dar Andoro vyriausybė dėjo visas pastangas, pripažindama Kroatiją ir stengdamasi, kad ši šalis galėtų sėkmingai gyvuoti. Mano laikais Kroatija buvo priimta į SEFTA. E, buvęs šio parlamento vicepirmininkas Paul Schmidt <clears throat> buvo delegacijos ryšiams su Kroatija vadovas ir daug metų dėjo pastangas, kad atvertų Kroatijai kelią į ES. Noriu padėkoti už pranešime pateikiamas politinės išvadas, toli siekiančias politinės išvadas ir už tai, kad konkretus klausimai yra aptariami derinant pozicijas su <clears throat> audito rūmais. Šitai būtų jau politinio pobūdžio pareiškimas, kai buvo konstatuota per e, ponės Ivanovos klausimą, audito rūmai negali skelbti politinių pareiškimų, todėl, kaip ir numatyta pagal procedūrą, norėčiau perskaityti auditorumų ataskaitą ir oficialiai pristatyti ją ja, jūsų komitetu. Pone pirmininkė, pranešėjau, ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti biudžeto kontrolės komitetui už tai, kad įtraukėte į darbo tvarkę Europos audito rūmų specialiją ataskaitą dėl ES paramos siekiant sustipri, pagerinti Kroatijos gebėjimus valdyti finansavimą po įstojimo. Kroatijos įstojimas numatytas 13 metų Liepos 1 dieną. Na ir ES jau pradėjo teikti finansinę pagalbą Kroatijai 2001 metais. Taigi to finansavimo poveikių įvertinimas yra, aišku, labai aktuolus klausimas. Dabartinėje ataskaitoje audito rūmai bandė įvertinti svarbes ankstesnių auditų pamokas, vertinant Bulgarijos ir Rumunijos pasirengimą narystiai. Septintaisiais metais tos šalys įstojo. Tokiam, tame dokumente audito rūmai teigė, kad tos dvi šalys neturėjo tinkamai gebėjimų lėšoms įsisavinti. Tolesniai tolesni poslinkiai patvirtino, kad e, toks vertinimas buvo teisingas. Atsižvelgiant į tokią patirtį, rengiant ataskaitą dėl Kroatijos, audito rūmai daugiau dėmesio skyrė gebėjimų kūrimui, pasireng, e, įsisavinant pasirengimo narystį finansavimą. Audito rūmai neauditavo Kroatijos pasirengimo ES narystiai nei e, taip pat nevertino klausimų susijusių su kova su korupcija. Tačiau komisijos e, stebėsinos ataskaita dėl Kroatijos e, stojimo, pasirengimo stojimui ir klausimai spaudoje kur buvo kalbama apie šią ataskaitą, rodo, kad tikrai šie klausimai susijęs su kova su korupcija yra labai aktualūs. Dėl to audito rūmai ketina parengti testinę ataskaitą, kur būtų kalbama apie konkrečiai e, kovą su korupcija Kroatijoje. Audite buvo bandoma atsakyti į keletą klausimų. Ar pasirinkimo narystiai pagalba leido Kroatijai geriau pasirengti finansų valdymui po įstojimo? ir buvo susitelta ties dviejomis rytimis. Buvo bandoma įvertinti, ar komisija teikia pagalbą tokiu būdu, kad Kroatija galėtų tinkamai pasirenkti lėšų valdymui po įstojimo ir taip pat buvo bandoma įvertinti, ar tų finansų pagalba buvo pasiekta tinkamų tikslų, stiprinant Kroatijos gebėjimus valdyti ES lėšas. Audite Buvo pateikiama dokumentų analizė susijusių su ES pagalbų, pagalbos dokumentais ir programomis. Taip pat buvo 16 projektų įvertinta, taip pat pokalbiai su komisijos personalu ir galiausiai pokalbiai su Kroatijos ministerijomis, agentūromis, regioninėmis vietos valdžios institucijomis penkiose iš dvidešimties apskričių Kroatijoje. Auditorumai pripažįsta, kad ES parama smarkiai prisidėjo siekiant pažangos, kuriant administracinius gebėjimus, tačiau, aišku, reikalinga ir tolesnė pažanga reikšmingose srityse. Tiesa, kad 2007 metais įvedus bendrą dokumentą, taip, taip vadinamąjį IPA, kuriame atsispindi įvairios pagalbos rytis, komisijos uždavinys, e, planuojant ir gyvendant pagalbą, pagalbą buvo palengvintas. Ir tokios lėšos bus e, vis dažniau valdomos Kroatijos valdžios institucijų be ex ante komisijos vertinimų. Tačiau tam tikrose srityse, ypatingai struktūriniuose ir sangodos fonduose komisija dar nepatikė įgaliojimų Kroatijai gyvendinti pasirinkimo narystiai pagalbos be ex ante patikrinimų. Bendrai tariant, komisija tinkamai suplanavo kartu su Kroatijos valios institucijomis Kroatijos poreikius <clears throat> pajėgumams stiprinti, atsižvelgdama į atskiras prioritetinės sritis. Auditorumai mano, kad tiek vietos, tiek regioninės valdžios institucijos, nepaisant to, kad atlieka svarbu vaidmenį e, valdydamos apštimo gaunamas lėšas, e, neatkreipė arba nepakankamai reagavo į tam tikras pastabas. Atsižvelgiant į pasiektus rezultatus, ES finansinė parama buvo labai e, reikšminga stiprinant Kroatijos gebėjimus valdyti lėšas po įstojimo, ypatingai e, įskaitant principą learning by doing, tačiau padėtis tikrai nėra tobula ir e, auditorumai atkreipia dėmesį į e, tam tikrus projektus ir vyros, visose sritise buvo atliekama nuo numatyto tvarkaraščio. E, taip pat projektai siūlomi nebuvo pakankamai gerai parengti. Audito rūmai e, konstatavo, kad e, buvo pastebima tendencija daugiausiai dėmesio skirti plataus masto ir mažesnį dėmesį skirti vidutinio masto ir mažiems projektams <clears throat> ir dėl projektų įgyvendinimo dėlsimo e, buvo nepakankamais mastais <clears throat> įsisavinimo parama. Rūmai analizavo taip pat e, ir e, Kroatijos valdžios institucijų indėlis siekiant pažangos geriau įsisavinti Europos Sąjungos lėšas, turint omenyje e, viešųjų pirkimų gebėjimus, e, atkreipimas dėmesys į būtinybę e, kelti kvalifikaciją, ypatingai vietos ir regioninių lygmenių, taip pat parengti svarbiausių projektų sąrašą E, siekiant visose sritise kuo geriau įsisavinti skiriamas lėšas, taip pat stiprinti kovą su korupcija. Pone pirmininkė, pranešiau, ponios ir ponai, atsižvelgiant į tai arba tikintis, kad valstybės narės ratifikuos Kroatijos stojimo sutartį, ši šalis taps po 13 mėnesių 28 ES šalimi, kaip minėta, auditorumai rūmai pripažįsta per pastaruosius kelius metus padarytą pažangą, tačiau konstatuoja, kad reikia padėti gerinti. Komisija kartu su Kroatijos valdžios institucijomis turi tą padėtį pagerinti, per, pagerinti iki stojimo likusi laiką kartu Kroatija turėtų atsižvelgti į per pasirinkimo laikotarpį e, sukauptą patirtį ir perteikti ją kitoms šalims kandidatėms. Ačiū uždėmesi, pirmininkas. Ačiū kolegai Fazakas už <clears throat> auditorumų ataskaitos pristatymą. Galiu tik tai pritarti jūsų politiniam padėties vertinimui, padėkoti pranešėjui, kuris taip pat puikiai parengė šią temą atsižvelgiant į tai, kad laikas bėga greitai. Noriu Jums, e, nuododamas progą, pranešti, kad 18.15 minučių turėsiu e, baigti posėdį ir todėl busmoji diskusija turėtų vykti pakankamai glaustai. Prašyčiau dabar pasisakyti kolegas stebėtus iš Škotijos parlamento, kas pageidautų, ponė Fran. Thank you, Mr. Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Nepaisant e, teigiamas, e, teigiamą pranešimą, pakankamai teigiamą, e, mes puikiai suprantame, kad dar turime įgyveninti konkrečius veiksmus ES paramos lėšų įsisavinimo srityje. Kroatijoje norėčiau atkreipti dėmesį į kai kurios svarbiausius aspektus, kurie mano nuomonė šiuo atžvilgiu yra labai svarbus. Kaip minima pranešime, aš taip pat noriu pabrėžti, kad derinant atskirų institucijų veiksmus, atskirų institucijų atsakingų už ES lėšų panaudojimą ir regioninės plėtros ir ES fondų panaudojimo ministerija. Tuo dabar užsieima ir Kroatijos vyriausybė skiria tokiu būdu didelį dėmesį regioniai plėtrai savo darbo atvarkėje. Vicepremjeras ir premjeras pasiuntė aišku politinį signalą dėl ES lėšų įsisavinimo regionės plėtros srityje. Ši ministerija ateitie bus atsakinga už struktūrinį lėšų panaudojimą ir tokiu būdu bus vienintelė lėšų valdymo institucija, koordinuos visų kitų institucijų uh, veikiančių arba susijusių su es lėšų panaudojimu darbą. Pirmas aspektas, į kurį norėjau kreipti dėmesį, antras aspektas susijęs su pasirinkimo narystė priemonių svarba, atsižvelgiant į būtinybę didinti Kroatijos e, gebėjimą įsisavinti ES struktūrinių ir sąjungos fondų lėšas. Ir šiam klausimui buvo skiriama daug dėmesio derantis dėl daugiametės finansų programos, todėl <clears throat> siekti e, reikiamų biudžeto lėšų skirimas Kroatijos biudžete paskatins ekonomikos reformas. Kitas labai svarbus aspektas susijęs su regioniniu lygmeniu. Kroatijos regionai pagerino es lėšų įsisavinimo gebėjimus mūsų regionų vietos valdžios institucijų kompetencijoje buvo įvertinta įvairiais atvejais ir šių vertinimo rezultatai rodo, kad šios valios struktūros sugeba įsisavinti ES paramą, nepaisant to, komisija toliau tiek vietos, tiek regionų lygmenių dės pastangas, kad padėtį pagerintų, ypač siekiant parengti e, plataus masto projektus, pakankamai brandžius projektus, kuriems būtų galima panaudoti daugiau ES paramos. Noriu grįžti prie viešųjų pirkimų klausimo. Kaip veikiausiai žinote, 2013 metų sausio mėnesį įsigaliojo naujas viešųjų pirkimų įstatymas Kroatijos siekiančioje srityje padidinti skaidrumą. 11 metais gyvenant IPA projektą, kurio paskirtis buvo e, stiprinti gebėjimus ir išvengti pažeidimų viešųjų pirkimų procedūrų srityje. Buvo skiriama ES parama ir įgyvendinami įvairūs projektai, e, kurių metu buvo atkreipiamas e, dėmesys į šią problemą. Kartu su ES komisija Kroatija ir toliau stiprins tiek nacionalinių, tiek ypač regioninių ir vietos lygmenimis viešųjų pirkimų gebėjimus. Dėl šių ir daugelio kitų pastangų, kurių imsimės ateityje, esame pakankamai tikri, kad būsimosios e, Kroatijos pažangos ataskaitos atrodys dar geriau. Pirmininkė, ačiū už Jūsų pareiškimą dabar. Pirmiausiai damoms suteiksime žodį, taigi kolegė dar. Ačiū pirmininkė, kaip mano kolegė minėjo. Viskas vyksta vietos lygmenių. Todėl naujoji Kroatijos vyriausybė taip akcentuoja regioninės plėtotės svarbą savo darbo tvarkėje, kaip ir, buvo, kaip ir minėjo mano kolegė. Norėčiau pažymėti štai ką. Rinkimuose, kurie netrukus vyks mūsų šalyje, mūsų piliečiai turės įvertinti vietos valdžios institucijos, vietos vyriausybę ir įvertinti, kaip jai sekasi panaudoti ES fondų teikiamas lėšas Turime prisipažinti, kad iki šiol mums nelabai sėkmingai sekėsi panaudoti pasirengimo stojimui kontekste teiktą finansinę pagalbą. Tačiau jau pastebime konkurenciją tarp vietos valdžios institucijų ir tai yra tikrai geras dalykas. Ir dar vienas Kroatijos atstovas. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pridurti keletą e, minčių, kadangi esu buvęs, dirbau Europos reikalų valstybės sekretoriumi. Noriu pažymėti, kad Kroatija dešimtajame dešimtmetyje negavo jokios e, paramos iš ES. Tai labai aktualu vertinant jos gebėjimus įsisavinti paramą dabar, per pastarį dešimtmetį. Visa parama buvo suteikta per pastarąjį dešimtmetį. Ir per šį laikotarpį, man atrodo, mes tikrai pasiekėme didelės pažangos valdydami ES paramę, e, kurdami reikalingas institucijas ir mokydamėsi uh, praktiškai viską įgyvendinant. Ir kai mes įstosime Europos Sąjungą kaip visą teisę narį nuo Liepos pirmos dienos, visa reikalinga sistema bus sukurta. Ir kaip mano kolega iš APV ponas Deutsch e, akcentavo savo teikiamame pranešime, e, mums per liekantį laikotarpį dar reikia išspręsti keletą klausimų. Taip pat ta pirmoji e, specialioji auditorumo ataskaita yra išsami ir tikrai aktuali. Ten išnagrinėti 16 pavyzdinių projektų. Jie buvo nagrinėjami per pastarosius metus. Manau, kad tai tikrai geras pagrindas vertinant bendrai ES paramą sutikti Kroatijai. Taip pat norėčiau pridurti kai ką prie šių dokumentų. Kroatija pateikė prašymą komisijai, prašydama galimybės netaikyti eksantę vertinimo, kad galėtų užtikrinti geresnį ES projektų įgyvendinimą. Manau, kad šie dalykai gali būti naudingi ir Kroatijai leis užtikrinti, kad jos gebėjimai įsisavinti paramą būtų tinkamai išplėtoti, kai tik tapsime ES nare. Manau, kad Europos komisija ir Kroatija panaudos šiuos metus, ypač žvelginti tai, kad sistema reformuojama ir kuriama nauja regionos plėtros ministerija ir atsiranda vien, viena institucija, kuri bus atsakinga už es lėšų valdymą. Taigi dabar per tuos liekančius 13 mėnesių mes turėsime padaryti viską, kas dar būtina padaryti, kad pasiektume sėkmės. Ir noriu padėkoti ponui Langiai, su kuriuo mes sėkmingai darbiavome keletą metų ir spręsdami šios klausimus. Ačiū, dar norėčiau pabrėžti, kad e, puiku, kad e, šioje procedūroje, stojant Kroatijai Europos Sąjungą, jūs esate stebėtojai ir galite išsakyti savo nuomonę. Ir aš tik tai norėčiau paminėti, kad aš turėjau galimybę Zagrebę pasikeisti nuomonėmis jūsų užsienio reikalų ministru ir laukiu tolesnių tokių galimybių. Toliau Kroatijai stojant į Europos Sąjungą. Pagal darbo tvarkę dar suteikčiau galimybę komisijos atstovams pasisakyti. Noriu pasveikinti mūsų tarpą poną Dirką Langen, kuris yra skiriaus vadovas plėtros generalinėme direktorate. Jeigu pageidaujate, suteikčiau ir jums žodį. Ačiū, aš labai trumpai pasisakysiu. Noriu Tik tai pasakyti, kad visi sveikiname auditorumų vertinimą. Ir Kroatija dabar įgyvendina auditorumų rekomendacijas. Tik tai norėčiau šiek tiek naujesnės informacijos dar pateikti aptartais klausimais. Kaimo plėtros programa yra pakoreguota jau atsižvelgiant į auditorumų išvadas dėl viešų pirkimų įstatymų. Jau buvo paminėta, kad yra primtas naujas įstatymas, kuris veikia nuo metų pradžios. Dabar vertiname, kaip yra įgyvendinamas tas įstatymas. Brandus projektai dažnai buvo minimi. Na ir Jaspers bendra pagalba, bendra pagalba remiant projektus Europos regionuose yra įgyvendinamas ir dabar mes e, būtent e, rengėme tokius brandžius projektus, jų sistemą, dėl to buvo susitarta šių metų kovo mėnesį. Taip pat dėl gebėjimų kūrimo regionėse vietos institucijose irgi buvo minima ši problematika, pasirinkimo narystiai priemonės atitinkami komponentai tam yra skirti. Taip pat buvo paminėta, kad finansinės paramos, tai, tai, finansinė parama turi būti teikiama toliau kovojant su korupcija. Ir aš norėčiau čia pabrėžti, kad pasirinkimo narystį priemonės finansavimo srityje tai yra vienas iš prioritetų. Dabar kalbant apie eksantę kontrolės panaikinimą, tai turėtų įvykti vėliausiai įstojimo dieną dėl trečiojo ir ketvirtojo komponentų ypatingai. Taigi mes su kolegomis iš Kroatijos dabar daug dirbame toje srityje. Tikslas yra panaikinti eksantę kontrolę iki metų pabaigos, likus dar pusmečių iki realaus įstojimo. Na ir žinoma, toliau dirbsime su Kroatija tam, kad šalis būtų sklandžiai integruota į ES, kad ji būtų visiš, visapusiškai pasirengusi pasinaudoti finansavimu po įstojimo. Stebėsenos ataskaitos buvo minimos, jos, jose teigiama, kad Kroatija eina tinkama linkme ir toliau kita išsami stebėsenos ataskaita bus parengta spalio mėnesį pristatysime tą ataskaitą ir valstybėms narėms. Ir tada jau Kroatijai tai bus toks e, gairinis dokumentas rengiantis e, įstojimui. Ačiū. Ačiū šį papildymą ir pabaigai dar pranešėjų žodis. Tamašai, prašau. <clears throat> Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Noriu sureaguoti į kai kurias išsakytas mintis. Labai džiugiuosi tuo, kad čia yra stebėtojai iš Kroatijos. Ir kad jie visus aktualius klausimus svarsto demokratišką dvasę, tai užtikrina demokratišką dalyvavimo procesą Taigi tikrai džiaugiuosi jų dalyvavimu čia. Europos parlamentas nespręs Kroatiją liečiančių klausimų be jų dalyvavimo. Kroatijos valdžia turės padirbėti per ateinančius 14 mėnesių. Džiaugiuosi komisijos E, atstovų pasisakymų. Iki šiol e, buvo taikytos labai griežtos sąlygos ir kriterijai. E, tokios pat sąlygos bus taikomos ir toliau, bet Kroatija įrodė, kad ji gali prisimti narystį keliamus įsipareigojimus. Nepamirškime, jog bendrijoje tarp bendrijos narių yra tokių valstybių, kurios nors ir sėkmingai dalyvauja įvairiose programuose ir finansavimo projektuose, įgyvendindamos projektus, jos padaro nemažai pažeidimų ir tas pažeidimų kiekis yra didesnis nei uh, Kroatijos e, padaromų pažeidimų skaičių šiuo metu gyvendant projektus. Mes tikimės dirbti su Kroatija 2014-2015 metais, kuomet galėsime padaryti atitinkamas išvadas ir įvertinti, ar Kroatijos pasiekti rezultatai ir uh, E, paramos įsisavinimas bei įgyvendintų projektų kokybė priliksta Europos e, vidurkiui. Ir tikrai turime pagrindo tikėti, kad taip ir bus, ypač remdamiesi auditorumo ataskaitą. Norėčiau pakartoti savo įžanginėme pasisakymę išsakytą mintį, jog ES e, yra pasirengusi būti tvirta Kroatijos partnerė. Ačiū pranešėjai Tamas Deutsch už jo paskutinėsias mintis, kuriams visiškai pritariu. Manau, kad e, labai teigiamai vertintinas ir ta demokratijos apraiška, kad mūsų komitete dalyvauja stebėtojai iš Kroatijos. Birželio 8 dieną 12 val. baigėsi pakeitimų teikimo terminas. Jis jau buvo paskelbtas. Dėkoju Dito rūmų ir komisijos atstovams, taip pat dėkoju sekretariatui ir vertėjams. Tokiu būdu baigiame mūsų posėdį, tačiau prieš tai dar reikia atkreipti.